del día es el relativo al informe de la señora Beder. Toliau pagal darbotvarkę yra ponios Birder pranešimas dėl ES veiksmų plano kovojant su kontrabanda. Uh,